nes norime, kad ponas Baroso suprastų mūsų parlamento, mūsų parlamento frakcijų pozicijas. Bet taip pat pradėdamas mūsų posėdį privalau paskelbti ir kai kurių liūdnų naujienų. Galbūt ne apie visas netektis sužinojote dėl vasaros atostogų pertraukos. Taigi, liūdime dėl kolegos Jidži Havelo mirties. Tai buvo tikrai mūsų visų labai vertinamas ir mylimas kolega, labai puikus politikas, kuris e, itin dalykiškai visuomet laikėsi dirbdamas pramonės reikalų e, ir biudžeto komiteto darbe. Tai buvo tikrai labai pasišventęs europietis, e, mes jo labai gedime to tikrai labai ilgėsimės ir aš pats asmeniškai galiu pasakyti, kad tikrai jis visą savo gyvenimą pašventė būtent tarnybai kitiems žmonėms. Taip pat liūdime dėl Editos Mastenbrück. Ji staiga mirė, būdama vos 37 metų amžiaus. Tai mus visus labai smarkiai sukrėtė. Edita Mastenbrück palieka sūnų, kuris dabar auks vienas. Taip pat gedime uh, ankstesnių mūsų kolegų Alekso Falkonerio ir Pedi Leino. Tai yra kolegos, su kuriais turėjome mal malonumo susipažinti per praėjusią kadenciją. Jie taip pat išėjo Napilin šią vasarą. Taip pat e, reikia pasakyti, jog Liepos mėnesį per avariją žuvo Sakharovo premijos laureatas Osvaldo Paja ir jo bendražygis Aroldas Sepero iš Kubos. Pajos e, pasišventimas e, iš tiesų daug davė visai kartai Kubos aktyvistų, įkvėpė juos. Ponas Paja kovojo už politinę laisvę ir žmogaus teisės. Jis nuolat gynė pagrindinės žmogaus teisės, kovojo dėl jų, tai buvo pagrindinis pono Pajas tikslas ir būtent dėl to jam ir buvome suteikę Sakarovo premiją tad būtinai prisiminsime jo puikius darbus ir ateityje. Mėly kolegos, prašau jūsų mirusius kolegas ir taip pat Sakharovo premijos laureatą ir jo kolegą pagerbti tylos minutę.